<clears throat> Thank you very much, members. We will resume. Labai ačiū. Tęsame savo darbą. Septintas klausimas. Makrofinansinė parama Moldovos Respublikai. Turime aptarti nuomonės projektą. Ja, e, jį parengė Užtreučius, Aldė frakcija. Komisijos pasiūlymas yra skirti 100 milijonų eurų Moldovai, paskolos ir subsidijų formą. Ir tuo metu mes sužinome apie 14 metais e, aptiktą sušiavimą, kai buvęs e, ministras pirmininkas ir kiti vadovai yra kaltinimo įsisavinę 1 milijardą eurų iš trijų bankų. Nepaisant to, kad formavus naują vyriausybę ir sustarus su TVF, ES pradėjo teikti paramą Nuo rugsėjo mėnesio 16 metų mes taip pat teikiame kitokią e, biudžeto paramą. Ir nuomonė prisidės prie Tarptautinio prekybos komiteto e, pranešimo, dėl kurio bus balsuojama balandžio 25 dieną. Ponas Auštrevičius atsiprašė, kad negali šiandien atvykti ir aš jo vardu suteikiu žodį poniai Desarnės iš Aldė frakcijos. Jie pristatys nuomonės projektą vietoj jo. Ačiū, ponė pirmininkė. Petras Oštrevičius šiuo metu yra Ženevoje, 34-oje Junktinių tautų žmogaus teisų konferencijoje, todėl jis paprašė pristatyti jo nuomonę dėl makrofinansinės paramos e, Moldovai. Kaip jau buvo sakyta, 100 milijardų skirta e, yra Moldovai, 60 ir 40 milijonų pranešėjas norėtų sustiprinti tekstą dviejose vietose. Būtent, tai pirmiausia, reikia sustiprinti demokratijos principus, pagrindinius principus, e, sustiprinti, kad jie būtų paristi teismų nepriklausomumu, reikia kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, kovą su korupcija ir sukčiavimu. Ir e, Tai reikia daryti e, veiksmingai ištariant ir tą sukčiavimą su bankais, kai buvo pasantas milijardas eurų 14 metais. Kad būtų įvykdyti šie tikslai, pranešė siūlo e, užtikrinti aiškias sąlygas e, aiškus kriterijus ir ataskaitas teikti Europos parlamentui ir sustabdyti pervedimus, jeigu nebus pasiekta pažangos tose dalyse, kritise, kurias minėjau. Antras dalykas, ką noriu e, pasiūlyti mūsų pranešėjai, reikia, kad parlamentas labiau būtų įtrauktas, ypač rengiant e, sustarimo memorandumą, kuriame bus išdėstos makrofinansinės paramos teikimo sąlygos. Ta informacija sako pranešėjas, turi būti geriau teikiama mūsų parlamentui. Ir galiausiai trečias dalykas, pranešėjas pabrėžia, kad situacija Moldavijoje yra ypač sudėtinga. Ir laukiant rinkimų 18 metais ES turi būti suinteresuota remti dabartinę Moldavos vyriaus formų programą, suteikti makrofinansinę paramą pagal numatytus e, laikotarpius 17-18 metais. Taip pat su makrofinansinė parama susijusios sąlygos yra naudinga paskata vykdyti tas reformas. Ir pabaigai pranešėjas siūlo pritarti šiam komisijos pasiūlymui tas garantijas, kurias minėjau, dėl apsaugos priemonių kadangi Moldavijos demokratinė aplinka yra sudėtinga ir galiausiai noriu pasakyti, kad pranešėjas prašo padėkoti šiandienos pranešėjams, juos išklausysime taip pat. Ir noriu priminti, kad šešėlinių pranešėjų posėdis bus surinktas e, šią savaitę, kad būtų parengti reikalingi kompromisiniai pakeitimai. Ačiū. Thank you. Ačiū. Noriu steigti žodį šešėliams pranešėjus. Ponas Kovačev jo nėra. Ponas Kristija, socialistai ir demokratai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu, reikia pripažinti tas e, reformas ir Moldovos žmonių ambicijos ir pasiūsti paramos signalą ir padrasmą šiais sunkingas laikais. Jeigu žvelgsime į prioritetų planus e, reformų srityje, TVF nustatytas algas ir asociacijos gyvendinimo, sustarimo gyvendinimo ataskaita, kurias pristatė komisijos narys Han ir Mogherini. Aišku, kad pažangos yra. Ši parama yra naujų įsipareigojimų eiti į priekį pripažinimas, e, kad bus vykdomos reformos ir bus sprendžiami e, esami iššūkiai valdžios. Antra, mes žinome, kad dar toli reikia Moldovą nueiti ir niekas to neginčia. Būtent todėl mes neišrašome tuščio čekio, mes e, taikome griežtas sąlygas ir kriterijus su išankstinėmis sąlygomis ir tikslais paramos teikimui. Komisijos pasiūlymai kalba apie 150 milijonų eurų. Po to jis buvo sumažintas iki 100 milijonų eurų. Subsidijos dalis nuo 50 milijonų sumažintas iki 40 ir aktuolus finansavimas, visas finansavimas bus patvirtinęs, kai bus laikomasi sąlygų. E, parama bus pateikta dalimis ir tam numatytos griežtos sąlygos. Kiekvienas mokėjimas bus susijęs su TVF programos ir konkrečių politikos sąlygų vykdymų, kas yra numatyta ES supratimo memorandume. Mėly kolegos, mano paskutiniai žodžiai. Taip, makrofinansinė parama padės Moldovai užtikrinti savo finansavimo poreikius, tačiau tai yra daug daugiau. Tai yra stiprus politinis signalas parodyti ES ryštą e, toliau remti Moldovos Respubliką. Ir su šią paramą mes taip pat turime dar vieną e, svertą, kad būtų vykdomos reformos šalia asociacijos sustarimo e, ir laisvos prekybos sustarimo ir e, tai užtikrina visų kolegų, aš sakytų, norus. Toliau, EKR frakcijos vardu ponia Fotyga. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pirmininkė, sutinku, kad e, mikrofinansinė pagalba Moldovai, Moldovo žmonėms yra būtina, tačiau turint galvoje ankstesnę patirtį ir konkrečiai masišką korupciją, turime neužmiršti ir tokios specialios priemonės, tai yra finansavimo galimo sustabdymo šiame procese. Man kelia būkštaimų žmogaus teisų padėtis Moldovoje. Aš remiuosi teisininkai, žmogaus teisų gynėjais čia. Taip pat manau, kad Moldova mm, vis labiau ir labiau tampa Rusijos strateginių komunikacijų aikštelė. Matome tam tikrą žiniasklaidos nusavybės monopolį į tą reikia taip pat atsižvelgti, todėl aš raginau vyriausiąją įgaliotinę sustiprinti savo pastangas. Stratkom East veiklos pajėgumams stiprinti. Dėkuoju, ponė Fatiga, nematau daugiau, kad dalyvautų šešėlinių pranešėjų, bet matau, kad ponia Harms nori kažką pasakyti. Atsiprašau, mūsų šešėlinis pranešėjas negalėjo atvykti, tai nusprendžiau jį pakeisti. Aš e, pritariu ponios Fotiga nuomonėjai, kad turime tam tikrų problemų Moldovoje, taip pat ir Rusijos strategijų kontekste. Aš e, jas pavadinčiau antieuropinėmis strategijomis, bet reikia taip pat pridurti, kad e, Moldovoje yra taip pat ir vidaus problemų. Ir kad e, galbūt mes tokiu būdu net paremtume tiems, kurie norėtų sustiprinti Rusijos įtaką Moldovoje. Todėl aš pritariu pakeitimams, e, kurių tikslas yra užtikrinti, kad e, e, viešoje tarnyboje postai būtų depolitizuoti, kad būtų užtikrinta nepriklausoma ir pluralistinė žiniasklaida. Uh kad būtų įmanoma taikyti mūsų finansų e, priemonės išvengiant korupcijos. Taip pat labai svarbu, kad būtų ištirta ta didelė byla susijusi su bankų lėšų pasisavinimu. E, byla egzistuoja jau ilgai, bet rezultatų nematome. Taigi pritariu makroekonominiai pagalbai Moldovai bet taip pat pasakau už tai, kad e, daugiau būtų atsižvelgta į mūsų kritinės pastabas dėl to, kas vyksta Moldovoje finansinės e, pagalbos Moldovai kontekste. Thank you, Rebecca Harms. And now I would like to give the... Ačiū, Rebecca Harms. Interkomiteto pranešėjas ponas Zorin Moiser. Dėkuoju pirmininkė, ačiū už pakvietimą kreiptis į jūsų garbų į komitetą, kaip e, pranešėjas komitete, kuris e, e, atsako už šį teisėkuros aktą, norėčiau taip pat pasisakyti ir pritarti kolegų išreikštiems būkštavimams. E, kitaip sakant, mums reikia rimtai sustiprinti politinės sąlygas e, kurios lydi šią priemonę, tai atsispindi pakeitimuose, kuriuos teikia AFET komiteto kolegos. Taip, pirmąją problemą, kurią norėčiau paminėti, e, norėčiau paminėti, e, tai mūsų paramos pobūdis, tai yra TVF e, tipo parama ir sąlygos kurios paprastai siejamos e, su e, tokia parama, yra susijusios su e, finansinė ir kitokia valdysena. Reikia atsižvelgti, kad yra ir kitų ES paramos tipų. Ta parama siejasi su kitų sričių sąlygomis. Šiuo atveju mes turime stiprinti sąlygas susijusias su finansų ir ekonomikos valdymu. Komisija su valstybėmis narėmis ir su parlamento pranešėjais pasidalijo savo dokumentu, e, kuris numato būsimą tarpusavę supratimo memorandumo struktūrą e, Jau egzistuoja pakankamai griežtas formuluotės susijusios su kova su korupcija ir pinigų e, viešųjų pirkimų reforma, valdysnos reforma ir taip toliau. Visa tai yra numatyta. E, bet reikia paminėti, kad valdysnos reforma daro sisteminę įtaką ir, sakysime, oligarchų galių apribojimas reiškia, kad būtina sustiprinti e, tinkamą ekonominę ir finansinę valdyseną. Būtent tai ir e, atsispindi jūsų komiteto teikiamuose pataisuose. Esu gavęs e, laišką iš komisaro Moskovičiai kuris sako, kad komisija prieš pervedant bet kurias lėšas e, labai atidžiai įvertins, ar laikomasi griežtų sąlygų. E, nuo 13 metų e, trys ES institucijas yra sudariusios tarp institucinį susitarimą. Daug pakeitimų, kuriuos teikia jūsų komitetas, vestų prie tarp institucinio sustarimo pakeitimo ir tai reikštų paramos e, Moldovai užvilkinimą, tai pasiūstų labai e, neigiamą signalą. E, mes žinome, kad dabar turimas sprendimas remiasi parlamento komisijos ir tarybos delikačių kompromisu norime, kad Moldova būtų geresnė valstybė, bet žinoma, neįmanoma įsivaizduoti, kad per kelis mėnesius galima pasiekti labai didelių, didelių pertvarkų. E, mes turime susitelkti ties priemonė, e, kuri e, susteltų į sisteminės reformas. E, esu gavęs patvirtinimą iš, iš komisijos ir e, komisijos nario Moskovičiai, kad Europos parlamentui bus teikiama tokia pati informacija ir tuo pat metu, kaip kad valstybių narių komitetas, kurį sukūrė valstybės narės ir taryba. Taigi dabar turime jau patikinimą iš komisijos nario Moskovičiai, kad e, bus e, veikima būtent tokiais metodais. Taigi, sprendimas yra e, griežtų sąlygų rinkinys. Tam mes pritarime, kaip ir jūsų pranešėjas ir pranešėjai. Taigi, kalbam apie sąlygas, kurias prisidėtų prie transformacijų, tačiau reikia į tai žiūrėti realistiškai, neturėti iliuzijų, aišku, taip pat gerbent Europos parlamento prerogatyvas. Nekantrai lauksiu tolesnio darbo su, kolegom, su kolegomis iš jūsų komiteto siekiant šio tikslo ir galbūt e, tada e, gegužės mėnesio antrajame plenarime posėdėje galėsime balsuoti dėl šio dokumento. Dėkoju e, kolegai už INTE komiteto nuomonę. Nematau dar norinčių kalbėti kolegų. Taigi dabar galime steigti žodį komisijos atstovams. Bet prieš tai noriu Jūs informuoti, kad Esame pakvietę taip pat e, auditorumo atstovus į šį posėdį, kad jie pristatytų savo atlikto e, tyrimo rezultatus, tačiau e, auditorumo atstovai negalėjo dalyvauti, tad tenka man pristatyti jų pateiktą informaciją. E, auditorumai nustatė savo tyrimu, kad 782 e, milijonai eurų, kurie buvo e, skirti kaip parama Moldovai, buvo panaudoti veiksmingai ir atnešė apčiopiamų rezultatų. Audito rūmai taip pat paminėjo tam tikrus trūkumus įsisavinant e, lėšas ir pabrėžė, kad ir komisija ne visada teisingai stebėjo lėšų panaudojimą. Dabar norėčiau steigti žodį komisijos atstovams, e, tame tarpe ir tam, kad galėtų sureaguoti į audito rūmų nuomonę. Kas norėtų pasakyti komisijos vardu? Elidoro Temprano Arrojo. Jūs esate kaiminių šalių ir makrofinansinės paramos skyriaus vedėjas. Prašom žodis Jums. Dėkoju. Dėkoju pranešiui ponui Auštrevičiui, taip pat ponui Moise Inte pranešėjui už paramą pranešimui. Kiek žinau, šalis patiria sunkia makroekonominė situacija. Nuo 2000 metų vienas šokas sekė kitą ir susipinė daug krizių, e, dėl bankinio sukčiavimo viena iš jų kilo didesnė taip pat, bet norime pasakyti, kad Rusija, Baltarusija, Ukraina ir ES taip pat e, dalyvauja šios krizės sprendime, mūsų parama būtų svarbi. Galiausiai 2016 pradžioje pradėjo dirbti nauja vyriausybė, buvo įsipareigota vykdyti labai rimtas reformų programas, ES jas rėmė ir, kaip žinia, buvo pasiekta susitarimo vasario mėnesį dėl plačių gairių reformoms įgyvendinti. Ir galiausiai buvo įvykdyta išdo reforma, buvo pritaikyta ekonominių tam tikrų patikslinimų programa e, šalyje. Dabar e, ta, tos, tas pirmasis reformų etapas buvo gyvendytas sėkmingai, apie tai kalba ir balandžio mėnesį, apie kalbam ar balandžio mėnesį pasirodysinčioje TVF ataskaitoje. Taigi parama, kaip jau sakiau, yra svarbi. E, bet dviejus metus nebuvo teikiama Europos sąjungos lankstumo priemonė buvo pastelta, o dabar kalbam apie makrofinansinę pagalbą. Esant tokiam kontekstui mes siūlome žengti šį žingsnį, bet turime aiškiai pasakyti, kad Europos komisija pritarė tam susirūpinimui, kurį reikia, reiškia e, Europos parlamento nariai. Saligiškumas yra būtinas, nes Europos komisija nori uh, kad būtų aiškiai ir labai rimtai susitarta dėl labai aiškaus sąlygiškumo. Telkiant tai šią pagalbą, sąlygos bus aiškios jau pirmo raundo metu, e, lygiai taip pat, kai buvo ir su TVF pagalbos programa, kai iš karto buvo susitarta, kokiamis sąlygomis ši pagalba bus teikiama. Mes turime neoficialų dokumentą, kuris neseniai buvo E, išplatintas, mes ten identifikavome tas rytis, kur reformos reikalingos labiausiai, sustiprinti ekonominę finansinę valdyseną, bankų sektoriaus stiprinimas, administracinio sektoriaus stiprinimas e, yra svarbiausios sritis. E, didesnis skaidrumas, valstybės valdymas susijęs su įmonėmis ir panašiai. Visą tai yra svarbus dalykai. Trečias rytis - kova su korupcija ir pinigų plovimu, energetikos sektoriaus reforma. E, taip pat svarbus dalykas. Čia taip pat būtų svarbu sutvirtinti valdysenos aspektą. Tarpusavio jungtis su ES taip pat minima dokumente. Investicijų klimato gerinimas e, taip pat yra minimas kaip svarbus dalykas. Ir svarbu, kad pagalbos tiekimas nenutrūktų, kaip yra kalbama pirmuosiuose sprendimo punktuose. E, Ir taip pat svarbu, kad būtų padedama gyvendinti konkrečias ekonominės politikas labai iškomis konkrečiamis sąlygomis. Tuo pat metu, kaip sakė kolega Moisi, mes e, negalime tikėtis, kad makrofinansinė pagalba išspręs visas problemas, kalbant apie santykius su šia šalim. Mes galim tik padėti gyveninti reformas. E, mes turėtume kartu siekti ir politinių reformų. Ir Mūsų sąlygos turėtų būti ekonominės ir, finan, ekonominio ir finansinio pobūdžio, bet turėtų apimti ir kai kurios valdysenos aspektus. Reikėtų nepamiršti teismų sektoriaus, tai pamiršti gerinti investicijų klimatą. Ir paprastai prieš teikiant kokius nors mokėjimus ar sprendimus dėl jų turės būti atliktas vertinimas ką tai galėtų duoti. Ir išorės veiksmų tarnyba atliks tokius vertinimus visais atvejais. Tai bus sprendžiamos e, ir kitos problemos stiprinamos demokratinės institucijos, sprendimų prieimimo procesas taip pat bus tobulinamas e, tuo būdu, e, nes jeigu kas nors vyktų nesklandžiai, pagalbos operacija iš karto būtų nutraukta. 40 procentų pagalbos būtų skirsta uh, spręsti skubiausiams problemams. Šalis labai skurdi. E, skolų rodikliai yra didžiuliai, tai yra vienintelė šalis, kur e, kaimy, visos kaiminės šalis turi galimybę gauti TVF pagalbą, o e, čia sakoma, kad šaliai reikalinga pagalba, nes skurdas didžiulis ir nepaminėjau dar to fakto, kad ši operacija turės būti įtraukta Ir taip pat turėtų būti vykdoma atsižvelgiant į auditų rūmų pareikštas pastabas. Mes suvokiame, kad ši operacija nuolatos turės būti vertinama, turės būti pasirašyta supratimo memorandumas dėl ilgalaikės makrofinansinės pagalbos ir tai be abejo bus labai svarbus dalykas. Šalis turėjo sutikti su tuo, kad audito rūmų auditoriai ir, ir kitos kontrolės struktūros turės būti priimamos šalyje ir jums bus leidžiama atlikti patikras. Ir prieš suteikiant kokius nors mokėjimus visais atvejais bus atliekami vertinimai, kaip ir po jų. Ir visa tai padės užtikrinti pagalbos teikiamos sklandumą. Jeigu reformos būtų nutrauktos, jeigu pažanga nepakankama, visi mokėjimai taip pat būtų stabdomi. Taigi ši operacija, kaip jau sakiau, nėra kažkas ypatingo, tai tiesiog yra priemonė Europos Sąjungai ir toliau įtakoti reformas toje šalyje. Ta finansinė priemonė padės Moldovos valdžiai pasinaudoti tą reformų pažangą ir galės būti gyvenimos kitos, tolesnės reformos. Dar norėčiau, kalbant apie siūlymus ir pakeitimus, kalbant, pasakyti štai ką. Būtų svarbu pakeitimus šiek tiek apriboti, nes kai buvo pasakyta, TVF makrofinansinės pagalbos taisyklės yra labai aiškios. Buvo pasiektas e, labai nelengvai konsensusas tarp sprendimą priimančių pusių ir labai svarbu, kad tam konsensusui nebūtų pakengta kaip nors, kad nebūtų keičiami susitarimo straipsniai, kad nebūtų kvestionuojamos e, taisyklės. Bet tiek tarybos, tiek parlamento reiškiamas susirūpinimas yra puikiai suvokiamas ir galima numatyti politinės e, iš ankstinės sąlygas. Galima, pavyzdžiui, susijęti pagalbos teikimą su tam tikrų sąlygų išpildymu ir panašiai. Kalbant apie lygiškumą, kalbant apie gairias, e, supratimo memorandumas, kurį parengė komisija, irgi yra visai puikiai priemonė dėl jo taip pat bus dar deramasi. E, dar minutė pabaigsiu pasisakymą, norėčiau paminėti dar apsikeitimą laiškais. Ponas Moskovičiai nusintė laišką e, komiteto atsakingo vadovui, būsite nuolatos informuojami apie tai, kas vyksta, bus teisėkuros e, proceso dalyvių E, paskelbtas bendras pranešimas, taip pat e, sutarimo memorandumas ir visi kiti dokumentai bus jūsų paslaugoms. Supratimo memorandumo tekstą taip pat gausite iš karto, kai tik jis bus priimtas ir patvirtintas. Ir dėl mokėjimų taip pat jūs nuolatos gausite visą informaciją apie, apie kiekvieną apmokėjimą, kuris bus vykdomas. Tai štai. Mm, lauksime papildomos, e, tiksliau būsim pasiruošę pateikti papildomą informaciją, kurios gali reikėti Europos parlamentui. Esame pasirengę glaučiai bendradarbiauti, dalintis informaciją su Europos parlamentu bei taryba, kaip ir yra pasakyta laiške, kurį išsiuntė ponas komisaras. Dėkui. Thank you, Mr. Arroyo. Ačiū, ponė Arrojo. Ir pagaliau žodis ponui Šubelui iš Ras veiksmų tarnybą. Ačiū, ponė Pirinkė, ačiū, kad pakvietėte mane e, į šį komitetą. Keletą žodžių apie politinę situaciją Moldovoje. Matome tam tikrą stabilumą atsiradusi per pastarosius metus, stabili vyriausybė, taip pat naujas prezidentas nuo gruodžio praėjusiu metu pabaigos. Ponas Dardan grįžo iš antro apsilankimo Maskvoje, kuris bandė atkurti santykius su Rusijos federacija, kas nebus lengva padaryti. Na, nepaisant to stabilumo, Moldovos Respublika susidurė su daug iššūkių, daug iš jų buvo paminėti, būtent būtinybė kovoti su korupcija ir prastas valdyme, valdysena, dėl ko susilpnėjo fiskalinė ir mokėjimų balanso pozicijos ir susilp, dėl susilpnėjusio augimo. Kiti iššūkiai, kurie jau buvo minėti, yra ištirti e, tą masinį bankų sučiavimo atvejį, dėl ko nukentėjo 14 metais ekonomika. Mus, mes informuoti, kad e, amerikiečių audito bendrovės Kroll antroje ataskaita bus paskelbta balandžio mėnesį. Tikiuosi, kad atsiras daugiau aiškumo. Ir galiausiai, kaip sakė ponia Harms, e, bus kažkokie šio tyrimo rezultatai pagaliau. ES toliau stebi politinius pokyčius Moldovoje. Kaip, manau, kad viskas, ką norime pamatyti, yra pasakyta užsienio reikalų tarybos išvadose pateiktos e, vasario 16 dieną. Visą tai, kas tos išvadose pasakyta, galioja ir šiandien. Kai kurie ekonominiai sunkumai padidėjo dėl silpnos ekonominės veiklos svarbiausios e, e, prekybos partnerėse. Tai iš dalies kompensavo padėjusi prekybos Europos Sąjunga, kas galėtų būti susijęto su asociacijos sustarimu įsigaliojusiu 16 metų Liepos 1 dieną. Pastarųjų metų ne, prieš savaitę paskata asociacijos gyvenimo ataskaita įvertina pažangą pasiektą įgyvendinant e, asociacijos sustarimą ir e, gilios ir visapusiškos laisvos prekybos zonos įdėgymą. Visą tai aptarsi per asociacijos tarybą kovo 31 dieną. Ministras pirmininkas Filip lankysis tame posėdėje, o e, pirmininkaus vyriausiai galiotinė ponė Mogherini. Siūloma makrofinansinė parama, kaip žinote, prisidės prie TVF programos, kuri jau buvo patvirtinta praėjusiu metu lapkričio mėnesį. Išmokos pagal siūlomą programą, kaip minėjo kolega iš komisijos, bus teikiamas su sąlyga, jeigu bus pasiekta pažangos įgyvendinant TVF e programą ir kitas sąlygas, dėl kurio sutarta tarp ES ir Moldovos. Šios politikos nuostatos sieks išspręsti kai kurios ekonominius silpnumus, taip pat bankų sektoriaus problemas, tai bus daroma koordinuojant su korekcijų ir E, kitomis programomis sutartomis su TVF ir e, Pasaulio banku, taip pat ir pagal programas, e, pagal ES programas. Beje, sąlygos biudžeto paramai nepriklauso, yra nepriklausomas, yra priklausomas nuo kovos su korupcija ir teismų reforma. Moldovai pavyko įgyvendinti kai kurias reformas per praėjusius mėnesius. Šie žingsniai turi būti E, tesami ir neturi būti grįžtama atgal. Santykiai su ES padėjo modernizuoti Moldovą, padidėjo prekyba ir žmonių kontaktai. Mes manome, kad ES lėšos gali padėti Moldovai e, išplėtoti ekonominius galimybės, pasinaudojant prekybos galimybėmis ir ES žiniomis ir suteikti perspektyvą dirbančiam jaunimui. Taigi, rezumuojant, mes esame įsipareigoję remti Moldovos reformas, tačiau, kaip aiškiai jau pasakyta, 16 metų cituotoje sotose tarybos išvadose, mes laukiame apčiopiamų rezultatų ir tomis sargomis mes pritarėme siūlomai makrofinansiniai paramai Moldovai. Ačiū. Ačiū, ponia Šubil. Kolegos, ar dar būtų klausimų ar pastabų iš jūsų pusės? nes dabar tai yra galimybė padaryti vienas, du, du kolegos. Pirmiausia, pane Harms. Na, aš manau, kad visi iš mūsų esame už tai, kad būtų galima padėti asociacijos šaliai Moldovai vystytis. Labai svarbu, kad tai būtų žinoma ir visuomenės tarpe, nes daugelis žmonių tikisi, kad mes atidžiau stebėsime, kas darosi su tais pinigais, kuriuos duodame. Jie ja, tikisi, kad mes nesusitaikysime su tuo, tomis struktūromis, kurias kritikuoja daugelis Moldovos piliečių. Ne tik čia, ne tik auditorumų, bet ir daugelio Moldovos piliečių. ES ir asociacijos sustarimų perspektyvą žvelgiant, tai yra labai svarbu. Labai ačiū. Pane Desarnės. Ačiū. Norėjau padėkoti Jums. Be abejo, perduosim Petro Užrevičiui Jūsų pateiktas mintis kolegoms AFET ir INTA komitete irgi viską perduosim be abejo. Mes pasakysime, kad Moldovai tai būtų labai rimtas signalas, tos pagalbos teikimas. Na ir be abejo, kitas signalas būtų tas, kad reikia sąlygų, ekonominių, geros valdysenos sąlygų. Jos turi būti tarpusavį suderinamos, kartu taikomas, tos sąlygos turi būti realistinės, be abejo, bet jos turi būti reiklios. Ir galbūt reikėtų nepamiršti ir Moldovos, ir ES bendrų interesų kartu. Ačiū. Dėkoju. O dabar kolega Moise. Uh, Labai trupai viena pastaba, poniai Harms. Aš sutinku, kad žmonės tikisi, kad mes žinosime, kas vyksta su pinigais. Ir šio konkrečio atveju šios priemonės atveju gana lengva, nes e, pinigai bus pateikiami nacionaliniam bankui ir jie gali būti naudojami tik to, vieninteliam tikslui, tai yra mokėjimų balansui paremti. Ne projektams kokiems, kur galima jos išvaistyti. Tai yra makrofinansinė parama. Aišku, kad tai taip pat nepaneigia to principo, kad reikia sekti, kas daroma su kitais pinigais, kitomis priemonėmis. Čia rizikos pinigams šiaip jau nėra iš principo. Ir netgi tokia atveju yra įmamas e, atsargos priemonių. Taigi čia yra makrofinansinė parama, o ne projektų finansavimas niekas negali jų išvaistyti. Tiesiog tai yra didesnės dėlionės dalis, naudojant transformavimo svertus Moldovos atveju. Tai, tai ko gero, jau labiausiai apsaugota priemonė nuo bet kokio kišimos ir piknožiavimo. Tačiau turime užtikrinti, kad bet kokia siūloma parama turėtų tokį transformacinį poveikį su labai griežtomis sąlygomis, o šis, šios sąlygos yra visame pakete. E, sakyti būkime realistai, nereikia sakyti, nereiškia, kad sakome, kad būsime silpni. Šis paketas yra labai griežtas, sąlygos labai griežtos, jeigu jis veiks, tai jis turės labai rimtą sisteminį poveikį. Ačiū. Dėkoju komisijos atstovams, išorės esmų tarnybai, už jų pasisakymus, taip pat kolegoms už šią diskusiją. Noriu paskirti balsavimo datą. Komitete bus balsuojama balandžio 11 dieną, ketvirtadienį. Ir uh, tai bus pakankamai anksti prieš balsavimą į tą komitetą 25 balandžio. Na, kolegos, manau, kad jau šiandien viskas. Toliau dirbsime rytoj nuo 8.30 bus keletas elektroninių balsavimų, 8.90 klausimai, po to 8.45 vyks skaitimasis nuomonėmis su Adamu Šapšuvu, kurį žinote, jis yra uh, e, JAF ministrijos Arvos Sąjungoje reikalų patikėtinis. E, dabar linkiu puikaus vakaro.